Visų pirma, kalbėsime apie Pakistaną ar pastarojo meto persekiojimo atvejus. Norėčiau visų pirma suteikti žodį kolegai Bielen. Dvi minutės, prašom. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Niedawne przypadki skazywania na śmierć. Ačiū. Pastarojo metų įvykiai, kai mirties bausmė buvo nuteisti keli krikščionis šokiravo. Pikdžodžiavimu buvo apkaltinta pora žmonių, jie buvo nuteisti mirties bausme kovo mėnesį ir apskritai nuolat e, yra smurto išpolių prieš krikščionis, padegami jų namai, bažnyčios nepateisinami tokie smurto aktai ir neįtikėtina, kad šiais laikais būna tokių dalykų. Tai nepriimtina, nepriimtina, kad tai vyktų islamo valstybėse, Pakistane, Kalbant apie persekiojimą, Pakistanas šiuo metu užima aštuntąją vietą pagal persekiojimo atvejų skaičių. Taip pat e, buvo įvykdytas e, išpolis bažnyčioje Pakistane, kurio metu žuvo 89 žmonės. reikėtų užtikrinti, kad um, šios šalies piliečiai būtų apsaugoti, nes tokie veiksmai yra nepateisinami. Tokia griežta bausmė yra teisės viršenybės principo pažeidimas. Dėkoju toliau kolega Rėpo. Vieną minutę prašom. Ačiū pirmininkė. Jau maždaug 30 metų Pakistane galioja uh, E, įstatymas skirtas kovoti su šventvagyste. Ir pastaraisiais metais buvo primti sprendimai net ir dėl mirties nuosprendžių. Tie sprendimai dažnai yra susiję su politiniais motyvais. E, religinės mažumos Pakistane diskriminuojamos. Jungtinės tautos pareikalavo atšaukti tą įstatymą. Uh, Žodžio laisvė yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Ja galima apriboti tik tada, kai yra labai rimtų aplinkybių, pavyzdžiui, kai yra kurstoma neapykanta arba raginama e, vykdyti diskriminaciją dėl religinių priežasčių. Valstybė neturėtų kištis, kištis į e, žodžio laisvę ir elgtis kaip e, fundamentalistė. E, Visi žmonės turi teisę į religijų laisvę. E, pakistaniečiai taip pat turi teisę gauti informaciją iš įvairių šaltinių ir e, keistis nuomonėmis. E, tai užtikrina pluralizmo egzistavimą. Ačiū. Dėkoju. Toliau kolegė Korhola, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš ne vienerius metus dirbau šioje srityje. ir supratau, kad, pažiūrėjau, Pakistane yra vadovaujamas baudžiamąją teisę, e, baudžiant žmonės dėl šventvagystės. E, mes pateikėme e, rezoliuciją ten kalbame apie porą, kuri buvo apkaltinta šventvagystė ir už tai nuteista. Aš Pati buvau nuvykusi į Pakistaną, susitikau ne su vienu žmonė, žmon, e, žmogumi, kuriam e, grėsia e, mirties bausmė. Ir mirties bausmė skiriama ne vien tik tais dėl šventvagystės, bet tarkim dar ir dėl verslo interesų. Labai plačiai yra interpretuojama, kas yra ta šventvagystė Pakistane. Ir iš tikrųjų dėl to jau Pakistane buvo nužudyta nemažai žmonių. Dėkoju toliau kolegė Šakė. Yes. <laughs> Thank you, President, Commissioner, colleagues. Ponas Hakė. Ačiū pirmininkė, komisarė kolegos. Iš tikrųjų, šventvagysės įstatymų panaudojimas visiškai netitinko to, ko mes laikome visuotinėmis žmogaus teisėmis. Ir mažumos labai kenčia nuo tokių įstatymų pritaikymo su labai rištomis baudomis. Šventvagysės įstatymai trukdo raš, laisvai reikšti e, nuomonę. Ir jungtinių tautų žmogaus teisų mechanizmai yra pareikalavę, kad ši šalis panaikintų tos įstatymus. Yra šimtai garbės e, pagrindų vykdyti nužudimų. E, Nais metais vykdyti padaryti. Ir mes kalbame, kad iš tikrųjų ten visiškai nėra žmogaus teisų. Es neseniai suteikė. Mm, BLP e, plus statusą, e, GLP plus e, statusą Pakistanui, bet mes reikalavome, kad būtų mirties bausmiai pritaikytas moratoriumas ir realiai siekiama mirties bausmės panaikinimo, kad būtų madrasas ir pižodžiavimo nuostos panaikinimo, panaikintos dėl, tai dėl tai, kas ir e, sėtina su e, neapykanta religijos pagrindu, kad būtų pakeisti taip pat ir NVO visi įstatymai. Ačiū. Labai ačiū kolegijai Šakė. Toliau kolegė Susa. Obrigado, Presidente. É sabido que a guerra e décadas de violência no Ačiū, pirmininkė. Puikiai žinome, kad tikrai mm, reikia pasikeitimų. Matome, kokia yra situacija tame regione ir Pakistane ypatingai. Kasdien yra. Mm, kasdien kenčia mažumas, ne vien tik tai krikščionių mažumas Pakistane, įvairios mažumos kenčia nuo teroristinių grasinimų, nužudimų, neof nesankcionuotų nužudimų. Žurnalistai yra nužudyti, netgi profsąjungų vadovai yra nužudyti ir ypatingai tokioje situacijoje pažeidžiamas yra moteris. Religija tokiuose valstybėse dažnai yra naudojama prisidengiant, kaip pasiteisinimas, kodėl vykdomas um, toks smurtas ir galvojama, kad apie 8 tūkstančiai žmonių dabar laukia mirties bausmės įvykdymo Pakistane. Uh, da, į tą laiką smurtas toliau te tęsiasi. Todėl labai svarbu, kad būtų daromas spaudimas mm, Pakistano valdžiai, kad būtų pakeista tokia situacija, kuomet žmonės yra persekiojami religinių pagrindų. Labai svarbu, kad mm, Pakistanas būtų paragintas užtikrinti interneto laisvę, tinkamą moterų apsaugą. Mm, mes turime pasis, paremti tuos e, vyrus ir moteris, kurie kovoja už žmogaus teisės pakestinę dabar. Dėkoju toliau kolegė Kronberg. Thank you, dear colleagues. The second... Ačiū. Pakistane tęsiasi smurtas. Griežtai smerkiame bet kokį smurtą prieš religinės bendruomenės ir bet kokią diskriminaciją ir netolerantiškumą religijos ir įsitikinimų pagrindų. Uh, Pakistano vyriausybė turėtų įsikišti, kad apsaugotų smurto aukas. Ji e, turėtų uždrausti viešai reikšti neapykantą ir skatinti tolerantiškumą ir tarpusavio supratimą. Raginame Pakistano valdžios institucijas persekioti tuos, e, kas e, kaltas e, dėl tokių veiksmų ir peržiūrėti teisės aktus e, susijusius su kovos su terorizmu ir kitus teisės aktus, kad jie atitiktų tarptautinę teisę. Labai ačiū toliau. Frakcijų vardu pasisakantis nariai, pradėkime nuo kolegos poselt vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pakistano istorija e, tikrai labai sudėtinga. Pakistano pavadinimas dirbtinis uh, Ir pati valstybė buvo dirbtinai e, sukurta, ten e, gyvena daug įvairių mažumų, įvairių tautų, ištisos tautos buvo perkeltos gyventi kitur, valstybė suformuota iš naujo ir šiandien tai turi didžiulį poveikį, bet tai nebūtinai reiškia, kad e, reikia elgtis naudojant smurtą, ne tik tarp induistų ir musulmonų kitų e, religinių bendruomenių. Tikrai nepateisinamas ir smurtas prieš krikščionius. Mėly kolegos, aiškiai pasakau štai, kad be abejo mes visi už religijų laisvę, bet e, ar ne mes, europiečiai, turėtumėm saugoti krikščionius, tai turėtų būti mūsų pagrindinė užduotis. Ir šią užduotį turėtumėm vykdyti bendradarbiaudami ir su e, Pakistanu. Ačiū. Dėkoju. E, toliau kolega Messerschmidt. Vieną minutę. Prašom. Ačiū pirmininkė. Be abejo, tai, kas vyksta Pakistane, yra e, svarbu. Ir iš tikrųjų tai kelia didžiulį nerimą, bet dėja nieko naujo nevyksta. Ir kila klausimas, ką gali padaryti Europos parlamentas. Šį klausim, šio klausimo negali išspręsti ministrų taryba. Mes nesame um, vyriausybių išrinktas parlamentas. Mes e, penkerius metus nieko negalėjome padaryti, kovodami su krizėmis pasaulyje. Nieko negalima padaryti dėl Ukrainos, o taip pat ir dėl Pakistano. Čia veiksmų turėtų imtis e, vyriausybės. Dabar matome, kad ir štai atėjo visai neveiksnus komisaras ir jis kažką pasakys apie Pakistaną. Mes turėtumėm paraginti vyriausybės prisimti atsakomybę. Man atrodo, kad tai yra nacionalinių vyriausybių užduotis. Ačiū. Toliau kolega Kelly. Uh, Dėkuoju, pirminkė. Pritariu kolegoms, kurie smerkia šiuos persekiojimo atvejus už pinkžodžiavimą Pakistane. Tokia padėtis e, ten buvo ir iki šios valstybės įsteigimo 47 metais, bet e, po to įstatymai tapo dar griežtesniais e, ir už piktžodžiavimą buvo įvesta mirties bausmė. 2013 metais keli žmonės buvo apkaltinti žodžiavimu ir šiuo metu 17 asmenų laukia mirties bausmės. Taip pat yra žmonių, kurie yra nuteisti kalėti iki gyvos galvos. Turime užtikrinti, kad e, ta padėtis pasikeistų ir kad Pakistane e, valdžios institucijos laikytųsi kitos, kito požiūrio. Kolega Keli, ar jūs sutiktumėte, kad kolega Poselt jums pateiktų klausimą? Prašom. Aš norėjau pateikti klausimą ponui Messerschmidt. Na, išimties tvarka, prašom. Kolega Messerschmidt, ar jūs pritarėte? Taip, taip, pirmininkas sako, pritarė. Uh, Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasiteirauti kolegos Messerschmidt, kuris, kodėl jis naudojasi e, šiuo klausimu užsipuldamas Europos Sąjungą. E, komisija išrinko Europos parlamentas ir komisija atlieka lygiai tokį pat e, darbą, kaip kad ir nacionalinės vyriausybės, kurias išrenka parlamentas. Komisija atstovauja visą Europos Sąjungą, ne vien tik tais vieną kažkokią valstybę narę at sammenligne vores nationale regeringer med det, som Mūsų nacionalinės vyriausybės, sako panas e, e, Messerschmidt, neturėtų būti lyginamos Europos Sąjunga. Ta, ką padarė e, pane Ešton per penkeros, penkerius metus, yra tiesiog neprimtina, nepateisinama, kad ji padarė tik tiek per penkerius metus nacionalinės vyriausybės pasiekė rezultatų, bent jau ilgalaikėje perspektyvoje. ES turime išorės veiksmų tarnybą, ten vyroja tik chaosas ir apgaudinėjimai, bet nieko gero, aš manau, kad tikrai turime teisę ir tai pakritikuoti. Ačiū. Dabar pradėkime spontaniškus pasisakymus. Yra nemažai narių, kurie norėtų pasisakyti. Pradėkime nuo kolegos Jeklė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Naujausi įvykiai Pakistane, o taip pat ir teismo sprendimai dėl e, šventvagystės e, kelia siaubą. E, Mažumų, taip pat ir religinių mažumų apsauga yra viena iš svarbiausių mūsų užsienio politikos gairių. Visame pasaulyje e, krikščionis yra diskriminuojami, apkautinėjami. Čia ryštingai turėtų įsikišti ES. Mes prieštarame bet kokiai fundamentalizmo formai. Pakistanas e, yra tikrai įtakinga šalis regione, bet ji, ji turėtų būti pavyzdys kitoms šalims, kaip reikia ginti žmogaus teisės. Žiūrėkime, kas darosi Afganistane. Už tai irgi tenka didelė atsakomybė Pakistanui. Kovojama uh, jeigu būtų kovojama su fundamentalizmu, tai sustiprintų ir Pakistaną. Iš to ilgalaikė perspektyvoje turėtų naudos visas regionas. E, tai turėtų būti pavyzdys e, ir kitoms e, šalims. Pirmininkė, tai yra mano paskutinis pasisakymas. Aš 15 metų išdirbau Europos parlamente ir norėčiau padėkoti visiems kolegoms už bendradarbiavimą, ypač ginant žmogaus teisės. Ačiū. Ačiū kolegė Jėglė, ačiū ir jums, linkim jums viso ko geriausio, viso parlamento vardu. Pane Gurmai. Ačiū. Persekiojimo atvejai e, dėl pikčadžiavimo, dėl religinių įsitikinimų kelia didžiulį nerimą. 2008 metais e, Nuo 2008 metų iki dabar religinių mažumų e, padėtis e, kelia didžiulį nerimą, yra e, rimtai pažeidžiami sąž, sąžinės laisvės, religijos laisvės principai ir visiškai pritariu šiai rezoliucijai. Pakistanas turėtų uh, daryti viską, kad įveiktų šiuos sunkumus. Visų pirma, reikia stiprios politinės valios, kad būtų užkertamas kelias nusikaltimams prieš religinės mažumas, kad būtų baudžiami tokių nusikaltimų kaltininkai. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į moterų padėtį, reikėtų daug ką keisti švietimo srityje, pradedant nuo religinių mokyklų. Kitaip visa karta moterų ir e, mergaičių bus paukota. Ačiū. Ačiū kolegijai Gurmai. Na ir galiausiai kolegija Hibner, paskutinė kalbėta pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisijos. Labai ačiū, pirmininkė, komisijos nary. Šiandien kalbame apie šalį, kuri yra numačiusi mirties bausmę už šventvagystę. Pasaulyje nebėra kitų tokių vietų, kur žmonės galėtų apkaltinti kaimyną šventvagystę. Tokiu būdu yra pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės, turėtume sakyti tam ne, negalime pritarti tokiems įstatymams. Dabar Pakistanas e, taiko apribojimus visoms religinėms mažumoms, krikščionys negali praktikuoti savo tikėjimo. Ir turime aiškiai pareikšti, kad e, tokia praktika yra neprimtina. Labai ačiū. Galiausiai žodis komisarui Almūnija. Prašom. Thank you very much, Mr. President, honorable members. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. E, mažumų situacija Pakistane tikrai labai neramina Europos Sąjunga dėl žmogaus teisių situacijos ir mes tą susirūpinimą nekartą esame išsakėme, ypač dėl nepakantumo, dėl religinių mažumų, šeitų. Um, uh, e, induistų ir visų kitų ir viso to šventvagystės įstatymo taikymo, kad viso to, ką jūs sakėte. Žmogaus teisų dialogija su Pakistanu neseniai per vyriausios įgaliotinės Ketė Ashton mm, dialogą su Azijos užsienio reikalų patarėjų iš Pakistano kovo mėnesį buvo tai aptarta ir specialaus atstovo Lamrinydžio sutikimas Pakistanu bus irgi bus proga iškelti tos lausimus klausimus. Mm, ypač tai yra didelė problema, tai persiekimai Pakistane, ypač turint omenyje ekstremizmo kilimą, stiprėjimą kai kuriuose dalise. Ir tie išpoliai prieš religinės mažumas, kaip jūs sakėte, bet taip pat ir išpoliai prieš moteris, darbuotojas, kaip ponia Gurmai sakė, um, um, ypač galvojant apie mokyklas, sveikatos priežos institucijas, mergaičių mokyklas situacija yra labai sudėtinga. Pakantumas, um, reikia spręsti nepakantumo problemą ir galvoti apie rimtas ekonominės problemas, nes tai reiškia, kad darbo neturintis jaunimas dažnai um, yra manipuliuojamas kontroliuojamus religinių vadovų rankomis. Ir, uh, valdžia turi kovoti su nepakantumu ir smurtu, ypač iš radikalių grupuočių um, pusės, kai jos išpuldinėja religinės mažumas. Um, galvojant apie Europos interesus ir šios regiono stabilumą, mes turime padaryti viską, ką galime, kad padėtumėm pakistaniečiam atsilaikyti sektarizmui, smurtui, uh, kad būtų kūriamas klėstėjimas ir demokratija šioje šalyje. Mes galvojame, kad iš tikrųjų reikia palaikyti santykius su Pakistanu per dialogą dialogą, per praktinius santykius e, ir mes esame pasirengę paremti labai didelius projektus dėl pakantumo stiprinimo pakistinė, kad būtų galima pagerinti požiūrį, kad žiniaslaida, kad um, švietimo kultūros valstybės institucijos pakeistų savo požiūrį. Iš tikrųjų, svarbu kovoti su diskriminacija ir išpolius religijos pagrindu, taip pat ir per teisės akto pakeitimus ir specifinius mechanizmus, kurie leistų su tokiais išpoliais kovoti. Bet to ES remia projektus, kurių tikslas tikslas yra pagerinti prieigą prie teisingumo pažeidžiamoms grupėms Pakistane, kad būtų galima pagerinti teisės saugos įgyveninimą, teisingumą, kad federalinės institucijos geriau dirbtų e, žmogaus teisų trityje. Švietimui parama irgi yra labai svarbi, galvojant apie es pagalbą Pakistanui, ypač turint omenyje pakantumą kitoms religijoms, jų supratimą. Mes galvojame žmogaus teisų situacijos monitoringas um, Pakistaną įtraukus į um, bendrai lengvatų sistemą tikrai padės stiprinti, uh, gerinti situaciją, tai bus svarbus svertas užtikrinant pažangą žmogaus teisų srityje, po truputėlį siekiant pažangos. Mes galvojame, kad tikrai reikia galvoti apie religijos laisvę ir žodžio laisvę ir Pakistano atsakomybę už visų piliečių apsaugą, tame tarp ir krikščionių mažumų, žmogaus e, e, teisų garantavimą moteriams ir vaikams. Ir čia mes turime būti būti vieningi, ponia Meseršmitai, ehm, komisija, taryba, parlamentas ir visi Europos piliečiai, kurie tiki ehm, žmogaus teisėmis ir demokratiją. Ačiū. Vielen Dank, Herr Kommissar Almunia. Ačiū komisarui Almūnija. Ar kolega Sonik nori pasisakyti dėl darbo tvarkos? Taip, pirminkinės, aš galvoju, kad mūsų gal tik dešimtis kokia yra šioje salėje, tai manau, kad turint omenyje, kad tai yra paskutinis posėdis, manau, galėtumėm suteikti galimybę pagal spontaniškus pasisakymus pasisakyti visiems mums, kurie pageidavime. Man atrodo, tai neturėtų būti labai sunku. Herr Kollege Sonik, ich habe ein kolega Sonik. Aš jau sakiau, kad ne viskas yra įmanoma, yra dar dvi spontaniškų pasisakymo procedūros ir dar porai kolegų žodžiai, žodžių nesuteikiau. Atleiskite, bet ta paskutinė diena tikrai negali trukti amžinybės. E, dabar baigiame diskusiją. Buvo pateiktos šešios rezoliucijos. E, balsuosime netrukus, kai pasibaigs e, diskusija kitais dviem klausimais. Dabar einame prie Sirijos tam tikrų pažeidžiamų bendruomenių padėtis.